Labadiena. Sveiki atvykę ir noriu visus šiltai pasveikinti atvykus į mūsų pakomitečio, žmogaus teisų pakomitečio rytinį posėdį. Malonu, kad jūs čia esate. Ir Mm, pas mus atvyko jaunimo judėjimų vadovai iš Sudano, kuriuos matote sėdint salės gale. Pasveikinkime juos, jie stebės mūsų posėdį ir tikrai esame labai dėkingi, kad atvykote, džiaugiamės, kad esate čia. Na, kaip visada, klausimų daug pagal darbo tvarkę. Ir vienas iš Ir viena iš prioritetinių temų, kaip jūs žinote, yra prekyba žmonėmis, kurio formos yra labai, labai įvairios. Nenoriu per ilgai kalbėti dabar, bet jūs visi žinote, kad prekyba žmonėmis yra prilyginama šiuolaikiniai vergovės formai. Ir labai gėda, kad toks reiškinys kaip vergovė neišnyko iki šiol. Vergovė užima pakankamai ženklę vietą politinėme diskurse ir neabejotinai labai rimtai žaidžia mūsų visuomenės. Prekyba žmonėmis reiškia prekyba jų gyvybėmis. Tie žmonės išnaudojami gyvena netu, negalėdami pasinaudoti jokiomis savo teisėmis ir baisiose materialinėse sąlygose. Kaip jau sakiau, prekyba žmonėmis yra įgavusi įvairiausių formų, kai kurias iš jų šiandieną paanalizuosime ir mes išklausysime a, nemažai pranešimų kuo džiaugiuosi, sako pirmininkė, ir tikiu, kad turėsime dar ir galimybę pasvarstyti. Mes taip pat um, videokonferencijos būdu susisieksime su ponu Sebastianu Bolu, kuris būtent užsiima tiesiogiai kova su prekyba žmonėmis pagal jungtinių tautų um, ACT programą. Jisai mums uh, kaip tik ir papasakos apie skirtingas prekybos žmonėmis formas, ir apskritai pristatys e, kai kuriuos šio siaubingo reiškinio elementus. Taigi, pona Volai, žodis jums. Labadiena pirmininkė, tikiuosi, kad jūs mane gerai girdite. Man tikrai didelė garbė jungtinių tautų ACT padaliniui dalyvauti jūsų diskusijoje, ypač turint galvoje, kad aš esu ES pilietis. Taigi man tikrai didelė garbė dalyvauti šio ryto Europos parlamento surinktame klausime. Prekyba žmonėmis iš esmės tai yra žmonių verbavimas, transportavimas, išlaikimas ir tai įvykdoma prievartinėmis apgauli, ir apgaulės priemonėmis, tam, kad vėliau tuos žmonas būtų galima išnaudoti. Iš tiesų yra beveik neįmanoma nustatyti priekybos žmonėmis apimtis ir papasakoti apie įvairias formas per dešimt man skirtų minučių. Tiesa ta, kad šios nusikalstamos veikos slaptasis pobūdis taip pat um, skirtingi aiškinimai teisinių dalykų, įvairios kliūtis neleidžia tinkamai įvertinti problemos masto pasaulinių lygių. Ir tikriausiai būtų sąžininga pasakyti, kad sažiningiausias ir nuosekliausias būdas apibriežti priekybos žmonėmis mastus tai tarptautinės darbo organizacijos vykdoma veikla ir metodika. Konkretus santykis tarp prekybos žmonėmis ir priverstinio darbo nėra iki šiol labai aiškus ir jį vis dar stengiamasi apibriežti. Yra labai daug panašumų, yra ir tam tikrų skirtumų ir tarptautinė darbo organizacija TBO mano, kad būtent prievartinis darbas ir spartina stambina prekybą žmonėmis. 2012 metų TDO ataskaita nurodo, kad 20,9 milijonai žmonių pasaulyje buvo priversti dirbti vergovės sąlygomis laikotarpiu nuo 2002 iki 2011 metų per 14 milijonų aukų arba 68 procentai buvo tiesiogiai e, priverstinai darbinami, o 4,5 milijono buvo išnaudojami seksualiai. Ir tai yra labai svarbus aspektas, kurį norėčiau pakomentuoti plačiau, nes e, tokia statistika reikalauja, kad mes sutelktume pajėgas ir aktyviau kovotume su priverstiniu darbu, tai yra ir priekyba žmonėmis, ir kad neapibrieštume priekybos žmonėmis kaip tik tai veiksmų, kurie siekiame prievartą įtraukti į seksualinį išnaudojimą asmenis. Moteris ir merginos sudaro truputį daugiau nei 50 procentų visų priekybos žmonėmis aukų. Ir um, Jungtinių tautų ACT programa veikia e, pietrytinėme regione, tai Kinija, Vietnamas, Mianmaras, Laosas, Tailandas, Vietnamas. Iš ten daugiausiai suviliojama žmonių, kurie vėliau priverstinai dirba arba kurie patys tengiasi migruoti ir tampa prekybos žmonėmis auko, aukomis. Taip pat aš suprantu, kad Europos parlamento būsimas pranešimas ypač didelį dėmesį ketina skirti priekybai žmonėmis Pietričių Azijos regione. Dabar, jeigu pažiūrėsime į atskirus poregionius, tai pamatysime, kad, pavyzdžiui, Kinijoje egzistuoja tokie reiškiniai, kaip prievartinės vedybos, priverstinis darbas, Tailande, priverstinis įdarbinimas jūrų gerybių apdorojimo pramonėje. Tai yra labiausiai paplitusios priversinio darbo formos. Turint galvoje, kad man skirta netiek daug laiko pasisakymui, aš norėčiau pakomentuoti kai kurias tendencijas, kurios išryškėjo pastaraisiais metais. Ir manau, kad tai gali būti jums naudinga, nes kai kurios tendencijos gana naujos, o kitos žinomos, bet jums gali daryti poveikį. Ir pirmiausia, tai yra priekybą žmonėmis, ypač Kinijoje, kad po to būtų sudaromos priverstinės vedybos. Vieno vaiko politika ir tradicinis nusistatymas, kad šeimoje gimtų berniukas, e, sukėlė tam tikrą problemą kinų visuomenėje. Ir e, perteklius berniukų sudarys nuo 30 iki 40 milijonų. Um, Kinijoje iki 20 metų. Ir tai reiškia, kad reikalingos žmonos, kad reikalingi seksualiniai darbuotojai. Ir bandoma prievartinėmis bei apgaulės priemonėmis suvilioti merginas tiek pačioje Kinijoje, tiek aplinkiniuose regionuose, kad po to būtų galima išnaudoti merginas seksualiai arba uh, priversti jas arba priversinai sutuokti. Vietname, pavyzdžiui, taip pat mes matome priverstinio darbo atvejus, tačiau ypač pastaraisiais metais Kinijoje, e, ne tik Kinijoje, bet Mianmare ir Vietname stebimos tos pačios žmonių išnaudojimo formos. Beje, prie šitų šalių priklauso ir Kambodža pats reiškinys labai plinta ir tikrai kelia didžiulį nerimą. Kinijos valdžia pripažįsta, kad tokia priekyba žmonėmis ir tokiosios formos jau įgavo didžiulį mastą ir turi būti problema sprendžiama kaip galima greičiau. Dar vienas dalykas, į kurį noriu atkreipti jūsų dėmesį, tai yra priekyba žmonėmis ta, Tailande, kad būtų žmonės įdarbinami jūrų gerybių apdorojimo pramonėje. Žinote, kad Tailandas daugiausia eksportuoja tokių produktų ir didelė dalis šios produkcijos eksportuojama į ES rinką. Maždaug 2 milijonai galvojama, jog dirba šioje pramonės šaikoje. Dauguma jų tai yra nepilnamečiai ir netgi apskritai ne, neegzistuojantys žmonės, nes jie neregistruoja, neregistruoti. Labai daug migrantų dirba šioje ūkio šakoje ir dažniausiai jie atvyksta iš Vietnamo ir Kambodžos žuvų išteklių mažėjimas Tailando įlankoje reiškia, kad reikia žvejoti vis toliau jūroje, gilesniuose vandenyse. Apskritai žvejyba yra labai sunkus darbas ir šiuo metu dėl natūralių gamtinių sąlygų žvejybos reisai trunka vis ilgiau ir ilgiau, bet o šioje pramonės šakoje egzistuoja didžiulė konkurencija ir labai stengiamasi sumažinti kaštus. Todėl migrantai labai reikalingi. Migrantai gerai žino, kokios yra darbo žuvininkystės sektoriuje sąlygos, bet nepaisant to, žmonių verbuotojai, darbuotojų verbuotojai, darbdaviai vis dažniau pradeda naudoti prievartinės priemonės, stengdamiesi įdarbinti ypač migrantus. Daugelį ataskaitų uh, yra kalbama apie labai sudėtingas gyvenimo ir darbo sąlygas šios srities darbuotojams. Jie yra mušami, jie yra prievarta laikomi. Ir labai tikėtina, kad produktai, kurie pavyzdžiui pasiekia ES rinkas ir kitas rinkas, yra pagaminti tų, kurie prievarta įdarbinami ir prievarta dirba tą problemą mes pripažįstame ir manome, kad e, ją pripažįsta tai yra tailandiečiai, Tailando valdžia ir kova su tokiu reiškiniu įtraukta į prioritetinių uždavinių sąrašą. Tailando valdžia pakvietė tarptautinių agentūrų ir tarptautinių įvairių organizacijų atstovus į Tailandą, kad jie padėtų kovoti su priversiniu darbu, E, žuvininkystės, Tailando žuvininkystės pramonę. Kitas dalykas, kuris yra nemažiau įdomus ir kuris reikalauja e, didesnio bendradarbiavimo su jungti, e, Europos Sąjungos valstybėmis narėmis ir atskiromis valstybėmis narėmis, privačių sektoriumi yra būtent kova su privertinio darbo būdu pagamintais produktais. Man atrodo, aš jau išnaudojau man skirtas 10 minučių, todėl gal baigsiu e, savo e, pristatymą ir labai esu dėkingas Jums, kad pakvietėte mane e, prisijungti prie šių klausimų. Aš dar būsiu maždaug valandą videokonferencijos ryšio zonoje. Ir a, e, pirmininkė prašo, kad ponas Bolas pasakytų, kada jis ketina įsijungti. Beate Andres ji yra specialiųjų veiksmų programos skirtos priversniam darbui direktorė iš TDO, dirba Briuselėje. Labas rytas, ponė pirmininkė. Man yra labai malonu pateikti Jums savo pasisakymą išklausius pasisakymą apie duomenys susijusius su prekyba žmonėmis, nes aš daugiausia stelsiu ties galimais sprendimais. Pirmiausia, aš norėčiau pašnekėti apie ekonominius e, priversnio darbo, ekonominės priversnio darbo priežastis daugiausia, o paskui per antrą pasisakymo pusę pakalbėsiu apie galimus sprendimus. Taigi, pradėkime nuo pasaulinio masto duomenų, kaip kolega e, ką tik paminėjo, apie 21 milijonas e, žmonių, e, vaikų, moterų ir vyrų dabar yra priverstinai įdarbinti, dėja tai nėra tikslų skaičiai, e, dėrėtų surinkti atskirų valstybių duomenis ir paskui juos sumuojant gausime daug tikslesnius skaičius ir tada jau galėsime dirbti toliau. Tačiau e, kalbant apie privesnio darbo ekonomikos e, pusę, iš tikrųjų prekyba žmonėmis yra labai didelis verslas, pagal TDO paskutinius paskaičiavimus E, šis verslas generuoja apie 150 milijardų eurų per metus. Tas prilyksta daugelio valstybių BVP ir du trešdaliai to pelno gaunama iš sekso industrijos. Tačiau dauguma Iš tų 21 milijono aukų daugiausia dirba mažai apmokamuose sektoriuose, tokiuose kaip žemės ūkis, žuvininkistė, statyba ir pagalba namuose. E, Europos Sąjungoje galvojame, kad yra apie 880 tūkstančių žmonių, kurie yra atvežti būtent tiems tikslams. E, Prekybė žmonėmis mūsų visuomeniai reiškia nepriimtinas išlaidas. E, ji pakerta pramonės kompetitingumą, e, mažina žemina darbo sąlygas, bet šis reiškinys blogas ne vien verslui arba darbuotojams, jis sukuria ir e, didžiulės kitokias išlaidas visuomenėms, e, socialinės ir ekonominės pasiekmes. Mokesnių pajamų nesurinkimą reikia reabilituoti aukas. E, prekyba žmonėmis yra vis labiau susijusi su globaliomis tiekimo grandinėmis. Mes matome tą vis labiau. E, E, ypatingai elektronikos ir e, aprangos pramonėje. Ir ten, kur yra sutartiniai, sudėtingi sutartiniai mechanizmai, atsiranda didesnė priversnio darbo rizika. Ir e, jeigu įmonės įdarbina darbuotojus iš tų valstybių, kur e, darbo rinkos yra prastai valdomos, e, labai dažnai tie žmonės jau atvyksta prislėgti skolų naštos, skolų e, dėl to, kad jie yra įsiskolinę privatiems tarpininkams toje tiekimo grandinėje. Ir tas e, neteisėto ir neformalaus įdarbinimo verslas e, sukuria didžiulius pelnus. Ir jisai klesti tiek e, tose šalyse, iš kurių tie žmonės keliauja, bet ir tose šalyse, kur jie yra nusinčiami. Ta greita inte, e, globali integracija e, suteikia galimybę siekti greito ir neteisėto pelno, bet kovoti su tuo yra labai sunku, ypač atsimenant, kad tai yra tarp valstybinio persekiojimo klausimas. Ir todėl, e, jeigu pažiūrėsime pasauliniu mastu, tai persekiojimai ir nuteisimų skaičius toli gražu nesuvaidina atgrasomojo vaidmens. Ką reikėtų nuveikti pastaraisiais metais? Teisėkuros srityje yra padaryta didžiulė pažanga. E, pereitais metais e, e TDO e, darbininkų, darbdavių ir vyriausybių delegacijos priėmė naują teisiškai saistantį protokolą prie priversnio darbo konvencijos ir tokiu būdu numato naujas priemonės tam tiek prevencijos, tiek apsaugos, tiek ir gynimo priemonių srityje. Pabandysiu trumpai paminėti, ką tie naujieji teisės aktai reiškia e, ir e, koks yra svarbiausias jų akcentas. Taigi, pirmiausia, prevencija geriau negu vaistai protokolas ir priimtas rekomendacijos akcentuoja, kad reikia ieškoti atsako pasiremiant darbo rinkos pagrindais. Daug bandymų e, kovoti su žmonių prekyba pirmoje bangoje E, buvo sutelkta į kriminalizavimą, e, tiesiai saugos pareigūnų rengimą ir persekiojimą. Bet tie dalykai nebuvo pakankami problemai išspręsti, tad dabar reikia ieškoti dabar naujų požiūrių ir kurti naujas veiksmingas strategijas, e, kad galima būtų patobulinti darbo rinkas ir sustiprinti darbo migracijos valdymą. Toliau, e, paklausos ir pasiūlos pusiausviros instrumentai. E, vėlgi, e, pirmosios kartos e, teisės aktai daugiausia dėmesio skyrė pasiūlai, o ne paklausai Tačiau mes žinome iš e, konkrečių pavyzdžių, kad to ne visada pakakdavo. Naujosios rekomendacijos kalba tiek apie viešąjį ir privatų sektorių, kad jie būtų akilesni ir kad e, būtų atkreiptas dėmesys į visas tiekimo grandinės grandis. Taigi e, būtina surinkti išsamesnę informaciją apie didelės rizikos sektorius, kad galima būtų parengti efektyvesnius politikos instrumentus įmonių lygmenių. Kai kurios valstybės neseniai prieimė naujus teisės aktus, kurie verčia įmonės atskleisti informaciją apie prekybą žmonėmis. Aišku, šalia jų e, turi būti geriau informuojami vartotojai ir verslas. Na ir e, trečioji žinia, kurią siunčia naujus, naujosios e, rekomendacijos, yra darbininkai, o ne aukos. E, dauguma e, tokį darbą dirbančių žmonių nebuvo pagrobti ir e, priversti dirbti. Jie Labai dažnai yra darbininkai, o ne aukos, labai dažnai jie yra darbininkai migrantai, dirbantis toli nuo namų ir jiems reikia tiesiog suteikti galių, jų nereikia gelbėti. TDO protokolas ir rekomendacija ragina imtis priemonių, kad to priversnio darbo aukos galėtų pasinaudoti atinkamomis gynimo priemonėmis, nepriklausomai nuo jų teisinio statuso ir kokios šalies teritorijoje jie yra. Taigi darbininkams reikia suteikti tam tikras galias ir suteikti, pavyzdžiui, konkrečiai galimybę jiems burtis, organizuotis. Man teko pačiai matyti, kaip e, tokie žmonės pirmą kartą galėjo susiorganizuoti į profsąjungą. Nieko galingesnio aš anksčiau nesu mačiusi. Taigi, naujieji TDO instrumentai brėžia naują strategiją, kaip eliminuoti e, prekybą žmonėmis ir dabar atėjo laikas tuos naujosius teisės aktus įgyvendinti praktikoje. Direktora de la Strain. Dabar suteiksiu žodį poniai Marketai Hronkovai, e, kur yra e, organizacijos Lastrada Čekijos Respublika. E, direktorė šitą organizaciją užsijima žmogaus teisų ir aukų teisų gynimu. Labai ačiū, labai ačiū, labai malonu ir didelė garbė man kalbėti uh, šioje institucijoje ir jūsų komitete. Kaip jau mane pristatė, aš esu Lastrada Čekijos Respublika direktorė, mūsų e, šitas padalinys yra Lastrada International e, dalis. Anksčiau aš užsiemnėjau žmo, moterų ir žmogaus teisėmis, tai yra mano aistra ir manęs apie tai paprašė kalbėti kartu e, pakalbėti apie priekybą žmonėmis iš aukų pozicijos, iš aukų ir išnaudojimų asmenų teisų pozicijos. Kadangi tik dešimt minučių e, man skirta kalbėti, tai aš praleisiu pirmiausia tą dalį, kur kalbama apie mūsų organizacijos e, pažangą per nedidelį laiką mums pavyko pramušti tam tikrų teisės aktų nacionalinio ES ir mm, pasaulio lygių. Kalbant apie aukų teisės, tai iš tikrųjų buvo e, priimti įstatymai, tam tikros nuostatos skirtoms e, prekybos žmonėms, auk, žmonėmis aukoms, išnaudojamiems asmenims. E, E, Jungtinių tautų protokolas, e, tai Europos tarybos konvencija, kartu ES priimtos e, tam tikros direktyvos. Ir visuose šiuose dokumentuose dėmesys didžiausias telkiamas į aukų teisės. Deja, mes šiaip jau nedirbam tam tikroj uždaroj erdvėjai. Mes e, šiaip jau e, palaikom ryšius, nes aukų, šiaip jau teisės, e, jų pažeidimai susiję su kitais dalykais. Ir dabar pirmiausia, norėčiau paminėti tai, kaip nevyriausybinės organizacijos dirba su išnaudojimu žmonių teisėmis. Dabar vėlgi, pirmiausia, su kuo susidurėm, tai yra, kalbam, mes e, šiaip jau mm, nuo tokio persekiojimo požiūrio labiau dėm, pereinam prie m, mm, e, išnaudojimų ir priekybo žmonėmis aukų teisių. Tad e, iš tikrųjų tas persekiojimas požiūris iš tikrųjų e, dažniausia nustelbia pagrindinės žmogaus teisės. Ir priekybo žmonėmis aukų e, teisės e, išlieka, nepriklausomai nuo to, ar tie asmenys bendradarbiauja su, su prokuratūromis ir kitomis policijos tarnybomis. Kitas dalykas yra labai svarbus kai asmenys išnaudojami, kai jie panaudojami baudžiamojo persekiojimo tam tikriems tikslams, mes toliau e, irgi tada e, imamės tam tikrų žingsnių. Tiesiog e, vėlgi po to, kai vyksta baudžiamasis persikiojimas, baigėsi baudžiamasis persikiojimas, tie asmenys dažnai atsiduria savotiškoj tuštumo ir tada mes turim kas veikti. Uh, Kalbant apie migracijos politiką, tai e, dažnai šiaip jau imamasi prievartos priemonių e, prieš migrantus, e, ypač atvykstančius iš trečiųjų šalių. Ir labai dažnai tokių priekybo žmonėmis aukų teisės šiaip jau bū, dažnai būna pažeidžiamos griežtomis migracijos politikos taisyklėmis. Ir todėl vėlgi pasitelkiama nacionalinio saugumo, kiti argumentai, o e, tam tik e, dažnai taikomos drakoniškos nuostatos e, pagal nacionalinę teisę ir todėl tais, tais atvejais šiaip jau padaryta pažanga žmogaus teisų srityje dažnai šiaip jau būna nustelbiama. Tad čia iš tikrųjų yra konfliktai. Aš neturiu laiko daug apie tai kalbėti, bet e, kaip būtų galima išvengti tokių konfliktų tarp žmogaus teisų ir prekybos žmonėmis aukų teisų, tai laikytis holistinio e, požiūriu, ne vien tik tai priimant teisės aktus, bet kartu ir įgyvendinant teisės aktus. Tad visos taisyklės E, kuriomis ginamo žmogaus teisės e, būtų šiaip jau e, tikrai neturėtų poveikio, jei nebūtų gerbiamos pagrindinės priekybos žmonėmis ir išnaudojimų asmenų teisės. Tad tos teisės turėtų išlikti centre, kai priimamas bet koks teisės aktas ar teisės akto nuostatos. Dabar pateiksiu tris konkrečius pavyzdžius, kurie kaip tik rodo, koks didelis atotrukis tarp teisės aktų ir jų įgyvendinimo. Pirmiausia, priekybos žmonėmis e, subjektų nustatymas. Taisyklės, teisės aktai yra labai didelio lygio ir kartu įvairių direktyvų ir panašiai perkelimas į nacionalinę teisę irgi geras. Tad specialistai, kurie dirba šioje srityje, tikrai yra gerai paruošti būna. Bet čia svarbiausia problema tai pirmiausia nustatyti priekybos žmonėmis aukas dar e, tiesiog prie sienų valstybių narių, nes ten dirbantis pareigūnai neturi pakankamai žinių ir tiesiog įgūdžių, kad galėtų tinkamai nustatyti priekybos žmonėmis e, aukų ar subjektų paminėsiu vieną pavyzdį iš mūsų patirties. Antai 15 e, metų mūsų klientė iš Afrikos buvo įvežta traukiniu, tiesiog su, naudojasi suklastotų, suklastotų pasu. Ir po to nepraėjo ten net keliolikos valandų ir jau buvo išduotas e, jos išdavimo, e, išsiuntimo orderis iš šalies. Ir dabar, jeigu mes nebūtume gavę informacijos apie šią, šį asmenį, tai ji būtų nedelstamai išsiųsta. Kitas e, pavyzdys vėlgi trijų darbininkų e, tas atvejis, kuris išgarsėjo visoje Europoje. Čekijos Respublikoje buvo nustatytas atvejis, kai 150 asmenų dirbančių miškininkystės sektoriuje buvo labai išnaudojami. Ir mes įsikišom į šį procesą, tiesiog stebėjom persekiojimo e, procesą. Bet dėja, tas, bet kita vertus, ta byla nebuvo kvalifikuota uh, kaip priekybos žmonėmis aukų teisų byla. Tiesiog buvo vėlgi remiamasi, ofic, tai yra formaliomis proceso nuostatomis ir dabar teismas sprendžia ar vėlgi procedūrinius klausimus tokius, ar buvo pažeistos šių asmenų procesinės teisės ir panašiai ir teisininkai dirbantis dabar su e, šią bylą, tiesiog e, nori paduoti šią bylą į konstitucinį teismą. Kyla klausimų tokiais atvejais, e, vėlgi klausimų susijusių su abejingumu, tiesiog su pasiruošimo trūkumu, žinių trūkumu. Mums reikia iš tikrųjų ruošti šios ryties praktikos e, darbuotojus. Na ir dabar praleisiu da, tam tikrą pranešimo dalį ir pakalbėsiu apie kompensavimą. Tai yra eksploatuojamų ir priekybo žmonėmis e, subjektų teisė, viena iš teisių, tačiau sunkiai įgyvendinama. Kodėl? Todėl, kad trūksta informacijos paprasčiausia. Informaciją dažnai teikia nevyriausybinės organizacijos, tačiau jos neturi tiesiog tinkamų pajėgumų, jos negali visada susisiekti tinkamai su išnaudojimo aukomis subjektais, bet to tar, e, e, šiaip jau žmonių, žmonių tar, tarnautojų, kurie dirba su tokiais žmonėm, paruošimas būna nekvatus ir kartu teisė gauti kompensaciją dažnai būna apribojama kitom aplinkybėm, sakykime, gyvenamąją vietą, galimybę vykti į kitą šalį ir panašiai. Ir toliau paskutinis dalykas - nebaudimo nuostata Tai yra ta nuostata, e, e, kur, kurios turinys, kad nereikėtų bausti priekybo žmonėmis aukų, išnaudojamų asmenų. Tai čia vėlgi numatomas tokios garantijos ir mes žiūrim, kaip jų laikomasi. Vis dėlto tos teisės nuolat pažeidinėjimus, tai rodo mūsų praktika ir dėl to, kad nuostatos šiaip jau per daug miglotai suformuluotos, tai yra nuostata, pagal kurią valstybės neprivalo traukti baudžiamojom atsakomybėm, suformuluota labai aptakiai. Na ir pateiksiu du pavyzdžius, bet aš įsivaizduoju, jūs paklausit e, panašių atvejų, apie panašius atvejus per diskusijas. Bet dabar baigsiu. Iš tikrųjų, mūsų laukia dar labai ilgas e, kelias, e, šiaip jau mes turim teisės aktų, nuostatų, tačiau labai svarbu jas įgyvendinti tinkamai. Ir ir labai svarbu, kad vienos ir ties teisės aktų nuostatos ne, nesikirstų su kitų teisės aktų nuostatomis. Tad vėlgi reikėtų užtikrinti, gerbti priekybo žmonėmis e, asmenų svarbiausias teisės, ne, ne, ne, ne, nekelti tam tikrų sąlygų. Tad e, priekybo žmonėmis e, asmenys šiaip jau turi tam tikrų teisių, kurių negalima pažeikti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 žodį komiteto nariams, galbūt nori užduoti klausimų, o tada paprašysime mūsų prelegentų atsakyti. Ponas Oštrevičius. Dėkuoju, pirmininkė, ačiū, kad surengėte šį sustikimą, įtraukėte šią problemą į mūsų darbo tvarkę. E, nors esame dėkingi už informaciją, kurią gavome iš prelegentų, aš vis tik norėčiau e, pakalbėti apie labai svarbę problemą. Tai duomenų rinkimas aukų tapatybių nustatymas. E, jeigu neturėsime tikslios informacijos, nesinaudosime tiksliais skaičiais, tai e, pasimesime procese. ES priimta strategija 11 ar 12 metais patvirtinta sako, kad e, euro, kad bus sukurta mm, europinė duomenų surinkimo sistema ir e, rezultatų tikimasi 2014 metais. E, gal galėtume gauti daugiau informacijos apie tai, kas padaryta ir ką reikėtų dar nuveikti. Na ir dar viena problema galbūt E, kurią galėtų e, prelegentai e, paminėti, yra administraciniai gebėjimai tų pareigūnų ir institucijų, kurios turėtų kovoti su prekyba žmonėmis. Nuo to priklauso sugebėjimas, gebėjimai kovoti su šiuo reiškiniu ES valstybėse ir taip pat, ką galėtumėte pasakyti apie bendradarbiavimą su atitinkamomis institucijomis kitose valstybėse. Dėkoju ponui Auštrevičiui, dabar žodis e, ponui Panceriai. Labai ačiū. E, ir aš norėčiau užduoti mūsų svečiams vieną kitą klausimą. Žinome, kad e, prekyba žmonėmis plačiai paplitusi, ten e, sukasi didžiulės pinigų sumos, e, milijardai dolerių. Pelno siekiama išnaudojant nepilnamečius iš sekso industrijos ir taip toliau. Aš norėčiau paklausti apie ES mm, teisę. Ar e, nereiktų joje ieškoti kažkokio naujovio, ar pakankamai jinai yra ir adekvati, ar pakankama sankcijų sistema, ar nereikia kažkokių mokestinių iniciatyvų. Na ir kitas klausimas būtų susijęs su e, problemomis, kurios iškyla, kuomet, e, kuomet e, pagal įstatymą e, vienai reikalaujama elgtis su e, šio nusikaltimo aukomis, o kitaip su e, tokių nusikaltimų vykdytojais. Na Ir trečias aspektas tai - aukų apsauga. Pernelik dažnai e, jie, tos aukos tokios apsaugos nesu, nesulaukia, ypatingai vaikai ir nepilnamečiai. Kaip reikėtų aktyviau ir veiksmingiau spręsti šią problemą. Na ir, ir e, pagaliau e, Pone Andrės e, kalbėjo apie jungimas į profsąjungas. E, bet galbūt reikėtų pagalvoti apie aukštesnį tarptautinį lygį, e, panaudojant tarptautinės profsąjungas. Aš manyčiau, kad tai viena iš sričių, uh, kurioje tarptautinės pasąjungos galėtų įsitraukti daug aktyviau. Pane Kochpiler, dėkoju ekspertams už jų e, pristatytas idėjas, e, ką galima būtų nuveikti daugiau, e, akcentuojamas ES darbas išorės veiksmų srityje Ir kadangi šiuo metu mm, ES strategija yra peržiūrima, e, mes šiame parlamente ir norime susitelkti ties šiais aspektais. E, jūs e, paminėjote, kokios yra prioritetinės valstybės, su kuriomis ES išorės veiksmuose daugiausia turi dirbti, ar nereikėtų pakoreguoti, adaptuoti tų e, valstybių sąrašą. Ką tik taip pat buvo paminėta, kad būtent vaikai e, yra pažeidžiamiausia grandis prekyboje žmonėmis. E, buvo taip pat paminėta, kad 15 metų pirmojoje pusėje e, bus atliktas e, esančių tendencijų įvertinimas. E, ar galėsime suspažinti su to įvertinimo rezultatais. Na ir taip pat viena iš prelegenčių paminėjo, kad labai dažnai reikėtų kalbėti ne apie aukas, bet apie darbininkus ar darbuotojus. Bet e, kaip e, tai būtų taikytina, kalbant apie vaikus, ypatingai, kai e, jie panaudojami teikti paslaugas namuose. Mes taip pat žinome, kad rengiama ataskaita, kuri yra skirta būtent Azijos regionui, bet iš tiesų reikėtų platesnio globalaus požiūrį, nes jūs paminėjote ir Braziliją. Tačiau savaime suprantama, kadangi 50 procentų e, aukų yra iš to regiono, matyt visiškai teisinga susitelkti ir į tą regioną ir man regis ponas Užtrevičius jau klausė, kaip ES e, atitinkamos institucijos e, sprendžia kovos su priekyba žmonėmis problemą e, iš organizuoto nusikalstamumo požiūrio taško. Labai svarbu taip pat, kaip atitinkamai institucijų pareigūnai yra parengti verti e, panaudoti esančius teisinius instrumentus. E, na, rengdami savo ataskaitą, aišku, mes turėsime užduoti jums ir daugiau klausimų, ne vien tik tai per e, šios dienos klausimus. Kolegos jau daug klausimų uždavė. Ir e, galbūt jūs turite patirties, e, kaip aktyviai veikia ES e, delegacijos tuose prioritetinėse valstybėse. Sakysime, jeigu pažiūrėsime į bendradarbiavimo persų įlankos šalyse sistemą. Labai įdomu, kokią informaciją galėtume gauti šiuo klausimu iš tų valstybių. Dėkuoju, poniai Loch Bieler. Esu tikra, kad tikrai turėtume labai daug dalykų, kuriuos reikėtų aptarti. Nebejoju, kad jūs ir toliau palaikysite. Uh, ryšį su mūsų ekspertais, nes visi tie klausimai yra labai svarbus. Taigi, e, dėkoju. Dėkuoju. Pane pirmininkė, ačiū už įdomius pristatymus. Labai daug aktualių klausimų jau yra užduota. E, turėčiau keletą papildomų e, pastabų ir keletą klausimų. Ir e, jeigu galima, tai aš norėčiau dabar toliau kalbėti olandiškai. Prekyba žmonėmis kaip ir klimato kaita, kaip terorizmas yra tarp valstybinė problema. Tai e, problema, kurią e, ir reikia spręsti globaliai. Ir savai nesprantama, reikia jas spręsti europiniu lygiu. Visada pasakiau už tai, kad e, e, reikia tinkamai koordinuoti mūsų e, sienų kontrolės, policijos, teisėjų saugos institucijų darbą. Jeigu pažvelgsime į ES taisyklės, teisėkuros priemonės, kitus instrumentus, visada E, lieka neatsakytų klausimų. E, turime geriau suvokti, o kurios iš tų priemonių veikia geriausiai, kurios iš jų yra veiksmingiausios. Būtent tai mums būtų labai svarbu išsiaiškinti. Kitas klausimas e, šiuo metu prie išorės sienų tiek pietuose, tiek ir rytuose, atsižvelgiant į Rusijos-Ukrainos konfliktą, yra daug neapibrieštumo. Situacija yra neaiškiai. Ar e, matote, kad dėl tų veiksmų gali atsirasti nauji prekybo žmonėmis srautai? Ar nereikėtų mums aktyviai bandyti užkirsti kelią tokiems galimiems srautams? Na ir dar vienas dalykas, ar negalėtume mes padirbėti daugiau, e, geriau informuodami mūsų pačių piliečius, mūsų pačių žmonės. E, kokį vaidmenį čia galėtume e, suvaidinti, spręsdami šią problemą? Dėkoju. Taigi, suteiksiu žodį dabar mūsų prelegentams. Visų pirma, noriu pasteirauti kolegos Bol, ar girdite mane? Norėčiau, kad jūs pakomentuotumėte du klausimus. Visų pirma, dėl priverstinių vedybų Kinijoje. Man tai užkliuvo. Norėčiau, kad jūs plačiau apie tai pakalbėtumėte. Ir taip pat e, galbūt galėtumėte plačiau pakalbėti apie e, darbuotojus žuninkystės pramonėje. E, galbūt galėtumėte pasakyti, iš kur mes galėtume daugiau informacijos gauti. Ar jūs ją galėtumėte pateikti, ar, ar galbūt nurodyti šaltinius. Akivaizdu, šį rytą laiko labai trūksta, bet įdomu tai, ką Jūs pasakėte, kad e, Europos e, bendrovės labai daug pelnos susižiūrė eksploatuodamos darbuotojus e, Azijoje. Na ir žinoma, priversnių vedybų problema Kinijoje. Man įdomu, ar galima ją lyginti tą problemą su visus seksualinės eksploatacijos reikalų su tais dalykais aš nelabai esu susipažinusi, tad man būtų įdomu išgirsti daugiau informacijos. Aš dabar e, prašyčiau, kad mūsų prelegentai atvirkštinė tvarka pabandytų e, atsakinėti. O e, ponas Bol galbūt e, dar galės palaikyti su mumis ryšį by... Labai ačiū už klausimus ir pradėsiu nuo paskutinio dalyko, kurį pasakė pranešėja Lochbiller. Regionų ir šalių e, sąrašas paskeltas tarybos išvaduose ir išvaduose minima, kad reguliariai tas sąrašas turės būti peržiūrimas. Tad e, tai reiškia prioritetų peržiūrėjimą. Taip, kaip jūs teisingai paminėjot, ES strategija baigėsi 16 metų pabaigoje, tad reikės dėmesį dabar sutelkti į laikotarpį po 16 metų, į naują strategiją. Na, o dabar tai, kas daroma pagal išorės ryšius Tai iš tikrųjų rodo, kad puikiai koordinuojami veiksmai tarp ES institucijų. Mes koordinuojam veiksmus su išorės veiksmų tarnyba, kitom komisijos tarnybomis, be to palaikom ryšius su ES delegacijomis įvairiose šalyse. Tad šita prasme delegacijų darbas yra pats svarbiausias. Kitas klausimas - vaikų pažeidžiamumas. Didelis klausimas Europolas jį atkreipė dėmesį ir nustatė kaip didelę problemą. Na ir man malonu pasakyti, kad mes aktyviai dirbam e, su šiuo klausimu. Aš e, e, yra čia tam tikrų brošiūrų, galite pasiskaityti. O 14 metais komisija parengė savotiškas gairias skirtas tam, kaip reikėtų elgtis su vaikais, e, kur, be vaikų e, atvykstančiais. Gairės paskelbtos visomis oficialiosiomis ES kalbomis ir juose pateikiama daug naudingos informacijos e, valstybėse narėse dirbantiems ekspertams. Kitas klausimas. Aukų teisės. Tai norėčiau pabrėžti kad mes iš tikrųjų kalbam apie žmonės, kurie ieško geresnio gyvenimo. Bet kita vertus, žmonės, kurie patenka į baises nusikaltelių pinklės. Ir todėl e, jie turėtų naudotis apsaugos priemonėmis. Tad mes peržiūrim, e, žiūrim, įvertinam, įvertinam e, aukų teisės, aukų teisų padėtį E, įvairiomis visomis ES kalbomis, kartu tomis kalbomis, kurios, e, kuriomis dažniausia kalba e, nusikaltimo aukos. Be to, jūs klausėt apie tyrimą, kurį mes dabar jau atliekam. Tyrimas skirtas pažeidžiam, pažeidžiamiems vaikams ir dabar per ateinančius mėnesius jau tas tyrimas uh, bus baigiamas ir mes su malonumu pateiksim svarbiausius tyrimo faktus ir išvadas Europos parlamente. Toliau dėl ES teisėkūros. Greitai mes jau žinosim, kas pasiteisino, kas ne. Mes pateiksim pirmą e, atitikties ataskaita, tai bus dar 15 metais ir ten bus įvertinta, kaip valstybės narės nacionalinių lygių perkelia įgyvendina ES direktyvas. Toliau kitas dalykas - teisėsaugos institucijos. Daug jau buvo padaryta, daug buvo pasiekta. Europos, Europolas labai aktyvus šiame fronte. Jie turi ir įgyvendina savo programas, MPACT tokias tad e, Europos politikos ciklo, e, ciklas ir priekyba žmonėmis yra vienas jų prioritetų. Jie pateikia nuolat informaciją apie procesą. Ir aišku, mūsų manimų, kad daugiau bendradarbiavimo tikrai nepakenktų ir mes tikrai e, galėtume skatinti valstybės narės yra lėšų numatyta ir labai malonu, kad įvairių valstybių narių teisės saugos institucijos jau pasinaudojo tomis lėšomis, vidaus saugumo fondo lėšomis, sienų fondo lėšų yra, tad e, vėlgi yra tikslinių lėšų, kurios bus prieinamos šių metų antroje pusėje. Dar buvo pasakyta labai svarbi mintis apie duomenis, informaciją. Taip, tai iš tikrųjų esminis dalykas. Komisijoje mes tiesiog pasimokėm iš to savo kailių. Antai parengėm, e, Eurostatas mūsų parengė e, du dokumentus e, apie priekybo žmonėmis aukas. Ir suvokiam štai ką, kad labai sunku rinkti palyginamus duomenis, bet tai nereiškia, kad reikėtų atsisakyti tokių duomenų rinkimo, nes e, tokių duomenų pagrindų mes geriau tada galėtume kalbėti apie savo politiką. Bet kita vertus, vėl turim kartu ir pareigą rinkti tokius duomenis ir veikti. Ir toliau tęsim duomenų rinkimą. Ir kartu mes jau e, skiriam finansavimą nemažai projektų, kurių tikslas gerinti duomenų rinkimą rinkimą. Tad jūs matysit tą informaciją, gausit apie mūsų, yra mūsų e, tarpinės peržiūros ataskaitoje ir tinklalapyje mūsų. Ir galiausia, dar buvo pasakyta mintis apie darbo jėgos tarpininkus. Tai susijęs su tuo, kas buvo pasakyta anksčiau. Bendradarbiaudami su mūsų agentūra Dublinė mes dabar ištyrėm būtent tarpininkų vaidmenį priekybos žmonėmis ir priverstinės darbo jėgos e, srityje. E, tyrimo rezultatai bus paskelbti per ateinančius mėnesius. Be to, mes e, kuriam vadinamą ES verslo koaliciją nukreiptą prieš priekybą žmonėmis ir vėlgi vertinam įvairius aspektus, skatinam tam tikras tendencijas. Ta proga norėčiau pabrėžti štai ką. ES teisės aktuose numatyta atsakomybė e, priekybo žmonėmis autoriams ir čia kalbama ne vien tik tai apie įmonių atsakomybę, tai yra ne vien tik tai mes kalbam kartu ir apie įmonių atsakomybę, kurios vienai par kitaip prisideda prie priekybo žmonėmis, prie išnaudojimo. Toliau, finansav, e, e, finansų tam tikras e, klausimų tyrimas. Mes turėtume būti aktyvesni, turėtume stebėti, kaip, kur krypsta finansų pinigų srautai. Europolas tuo labai domisi, mes jau irgi gausim duomenų greitai apie tai. Uh, ir, kaip sakiau, mes patys irgi aktyviai ketinam tą daryti ateityje. Ačiū. Labai ačiū. Toliau Marketa Hronkova. Labai ačiū už įdomius klausimus ir pastabas, į visus e, neatsakysiu, nes į kai kuriuos atsakė jau e, kolegos, kiti gal atsakys, tik tai keletą atsakysiu ir sureaguosiu. Vienas E, būtent baudžiamieji tyrimai ir kartu teisės saugos institucijų atliekamas e, priekybos žmonėmis aukų nustatymas. Pažanga jau padaryta. Mes žiūrim, e, žiūrim įvairias padėtį įvairiose šalise ir matom, kad daugiau, daugiau teisiama nusikaltelių, daugiau vis dėlto traukiama baudžiojant baudžiamojon atsakomybėn, tačiau e, aišku padaryta pažanga kartu nustatant priekybą žmonėmis aukas, bet vis dėlto yra ir šio darbo spragų, nes e, kur kas daugiau žmonių e, prekiaujama ir išnaudojama, negu kad imamasi baudžiamojo persekiojimo. Deja. Na, o šiaip jau kodėl taip yra, nes labai dažnai prokurorams ir teismams labai sunku pradėti baudžiamai persikiojimą, labai jau sudėtingos procedūros. Ir e, vėlgi čia daromas skirtumas tarp tokių smulkių vadinamųjų nusikalstamų veikų ir stambesnių E, ir tie tokie smulkus atvejai šiaip jau e, jie dažnai nesimama baudžiamojo persekiojimo dėl tam tikrų procedūrinių e, kliūčių ir panašiai. O mes, mūsų organizacija vis dėlto siekia, kad kuo daugiau baudžiamojo persekiojimo būtų. Toliau, priekybos žmonėmis aukų nustatymas, e, jį paminėjau kaip problemą, nustatymas pirmiausia pasienio zonose. Ir matyti, kad nemažai atvejų, kada asmenys tiesiog laiku jų tapatybė nenustatoma, jie tiesiog prieš nustačius tik, tikrai tapatybę jie iš karto išsiunčiami būna į savo kilmės šalis. Ir čia mes šiaip jau turim savo padalinį, savo organizacijų, kur būtent e, kūruoja šį klausimą, kad būtų geriau nustatoma asmenų tapatybė. Na ir porą dar dalykų paminėsiu. Profsąjungų vaidmuo. Deja, mes žinom, kad bent buvusio sovietinio bloko valstybėse nemažai profsąjungų šiaip jau tikrai rimtai dirba už, ir, ir skatina darbuotojų teisės, gina jas. Mes antai kalbėjomis, buvo, neretai susitinkam su profsąjungomis ir, ir girdim tokių pareiškimų, kad uh, Čekijos profsąjungos dažnai nenori e, migrantų, jie norėtų užtikrinti darbo vietas čekų darbuotojams. Tad aš manau, konstatuoju, kad šiame regione iš tikrųjų dar turės praeiti nemažai laiko, kol palankiai bus žiūrima į Latino Amerikos ir kitų regionų darbuotojus. Kitas dalykas - prevencija. Aš neturėjau laiko apie tai pakalbėti, bet prevencija yra esminis dalykas. Turiu galvoje e, ne vien tik tai žvelgiant iš priekybo žmonėmis aukų pusės, bet ir įmonių pusės, paklausos pusės. Nes e, jeigu paklausa bus e, reguliuojama vien tik tai pigios darbo jėgos sąskaita, tai tikrai nepasies, nepasieksim rezultatų. O žvelgiant iš priekybo žmonėmis pozicijos, tai neturėtume pamiršti, kad nemažai tokių žmonių gyvena tokiom baisiom sąlygom savo šaly, kad jie ryštasi bet, kokiems, bet kokiai rizikai, kad tik galėtų tiesiog išvykti iš savo šalių. Ruošiasi viskam. Toliau, čia buvo paminėta, paminėtas dar dalykas prie, žmon, priekybo žmonėmis aukos ir nusikaltelių, autorių e, tiesiog traktavimas. Tai paminėsiu, labai dažnai yra tam tikrose sektoriuose atveju, kai žiauriai išnaudojama da, pigi darbo jėga ir buvo toks atvejis, kada asmuo kada asmuo šiaip jau buvo laikomas savotiškai už, tuo, už savotiškam narve, kur jam buvo paduodamas maistas ir panašiai. Ir šiaip jau nepavyko e, vis dėlto imtis laiku tam tikrų veiksmų. Tad iš ties tokie pavyzdžiai ir panašus rodo, kad e, labai sunku atskirti priekybos žmonėmis aukų nuo nusikaltelių, nuo tokių, tokio reiškinio autorių ir kad reikėtų pastaruosius traukti baudžiamojo atsakomybėn. Mrs. Betė Andres. Ačiū. Pone Andrei, ponas Andrejs. Ačiū. Na, norėčiau grįžti prie kai kurių klausimų. <clears throat> konceptualios savokos, apibrieštis, nes iš tiesų labai daugelis dalykų šios dienos diskusija rodo, kad reikia galvoti apie apibrieštis. Pirmiausia yra trys terminai, tai yra priverstinis darbas, prekyba žmonėmis ir, ir vergovė. Tai yra teisinės savokos, tačiau nepamirškite, kad labai, e, jeigu kalbame apie reiškinį, kurį apima kiekviena iš tų savokų, tai daugelis reiškinių elementų yra tie patas. Taigi tai yra ne tik teisinės savokos, bet jeigu jūs vartojate šias gana plačios prasminę, prasminių požiūrių apriepties a, e, savokas, tai tada tikriausiai statistinių duomenų galėsite pateikti kur kas įspūdingesnių, nes pavyzdžiui, priversinis darbas. Taikant, tai yra plati savoka ir gali būti įtraukti labai įvairūs asmenys. Taip pat reikia nustatyti prioritetus. Jeigu panalizuosite skaičius, tai pamatysite, kad daugiausiai prekybos žmonėmis aukų patenka į priverstinio darbo vergovę. Ir a, nebūtinai jie yra prekybos žmonėmis aukos. Yra gimusių jau tokiamis sąlygomis žmonių. Ypač a, todėl svarbu atkreipti dėmesį į vaikus, prekybą vaikais. Nes prekyba vaikais sąsajoje su priverstiniu darbu yra labai sudėtingas dalykas ir vaikus reikia gelbėti, bet dažnai net išgelbėti vaikai, pavyzdžiui, negrįžta mokytis mokyklon ir bando susirasti darbą, nepaisant to, kad jų amžius dar pagal įstatymus neleidžia dirbti. Bet reikia pripažinti, kad dauguma aukų ar privesinio darbo, ar priekybos žmonėmis, jos išgelbėtos aukos ieško darbo ir vėl uh, rizikuoja, nes žmonės uh, turi gauti pajamas, kad galėtų išgyventi. Ir todėl ir vyksta tokios sudėtingos operacijos. Vėl mes ir matome, kas vyksta, pavyzdžiui, gelbent migrantus, kurie plaukia jūrą. Ir galiu iš karto perėti prie kito klausimo. Ar pakanka tų teisės aktų, kurie patvirtinti Europos Sąjungoje. Taip, kovos su priekyba žmonėmis direktyva remiasi labai didelę dalimi ir tarptautiniais susitarimais ir dokumentais, bet apskritai visame pasaulyje bandoma surasti tą tokį aukštą standartą, kurio būtų galima vadovautos. Praėjusiais metais mes analizavome kai kurias nuostatas Beje, ir protokole egzistuoja labai aiškiai įdomių formuluočių, pavyzdžiui, kad ir priverstinio darbo formuluota. 2002 metais TDO įsteigė tokią pasaulinę sąjungą, kurios paskirtis kovoti su priverstiniu darbu. Buvo bandoma suburti ir darbdavius. Be kita ko, nes yra ir tarptautinė darbdavių organizacija ir veiksmų keti, e, bandoma imtis sektoriaus lygių ir platesnių lygių. Bet svarbiausias dalykas, kad a, e, a, e, profsąjungos pačios a, turėtų labai aktyviai dirbti ir teikti informaciją apie kovos su priversti nuolatiniu darbo konvencijos pažeidimus. TDO turi savo priežiūros ir kontrolės sistemą, bet labai daug kas priklauso vietose nuo to, kaip dirba profsąjungos. Be to, Europos komisija finansavo nemažai projektų, kurie uh, turėjo padėti sustiprinti nevyriausybinio organizacijų ir profsąjungų uh, bendradarbiavimo ryšius. To, Kai kurie projektai pavyko geriau nei kiti, bet jau sukaupta neblogos e, patirties, kurią galima pasinaudoti. Taigi, kiekvienas dalyvis turi suvaidinti savo vaidmenį. Manau, kad dar liktai vienas klausimas buvo užduotas dėl uh, įstatymų vykdymo. Aš visiškai pritariu savo kolegoms, kurie darė pranešimus, kad vis plačiau teisėjai saugos institucijos ir vis geriau jos supranta, kaip atskirti aukas, prekybos, prekybos žmonėmis aukas nuo įprastinių migrantų. Bet ne viską mes padarėme. Ir labiausiai, ko tikriausiai trūksta, tai trūksta geresnio bendradarbiavimo tarp tam tikrų valdžios institucijų, na, pavyzdžiui, darbo inspekcijos ir kitų uh, susijusių subjektų, pavyzdžiui, bendradarbiavimas tarp darbo inspekcijos, policijos ir um, už migraciją atsakingų institucijų. Darbo inspekcijos nereikia, nereikia reikalauti, kad darbo inspekcija įgyvendytų migracijos įstatymus, nes tai tikrai um, ne padės išaiškinti nelegalaus vergovinio darbo atveju ir pasitikėjimas, e, ta tarnyba bus prarastas, o tai reiškia ir ryšiai, ir bendradarbiavimas. O toliau ponas Vol, bank, iš bank, ryšys su Bankoku. Aš girdžiu save ausinėse ir tai mane neramina, sako kalbantysis. Pas mus viskas tvarkoja labai džiaugiuosi šią diskusiją. Džiaugiuosi, kad pabandėte panalizuoti vartojamų savokų apibrieštis ir uh, suvokti, kad konceptualiai savokos skiriasi ir sutiku su pona Andras, kad uh, daugelis dalykų yra tapatus, pavyzdžiui, e, TDO, aiškiai sako, kad priversinis darbas ir prekyba žmonėmis yra glaudžiai susiję, bet egzistuojančiai ryšiai analizuojami ne tik jūsų čia ir dabar. Pasirodys ataskaita kurioje bus, galima, e, kurioje bus bandoma išanalizuoti ryšius e, tarp priekybos žmonėmis ir priversinio darbo. Tokia ataskaita turėtų pasirodyti iki šių metų pabaigos, greičiausiai e, rugsėjai. Dabar kalbėjote ir apie priversinės santokas. Na tai yra labai sudėtingas reiškinys, ypač jeigu mes bandysime žiūrėti, kuo skiriasi prekyba žmonėmis su priverstinė santoka. Santoka kaip išnaudojimo forma apibriežti netaip jau yra lengva, kada praktiškai santoka tampa išnaudojimo forma, tada, kada prievartos būdų santoka yra sudaroma. Ir šiuo atveju svarbu štai ką pripažinti, kad esant tam tikrom sąlygom, kurias aš minėjau, priversinė santoka tampa seksualinio išnaudojimo forma ir priversinio darbo forma. O kada jau kalbame apie priversinį darbą, tai sakysime, ką tai reiškia. Tai reiškia, kad yra asmo verčiamas tvarkyti namus. Tai jau yra privatus sektorius seksualinis išnaudojimas ir vaikų gimdymas. Tai irgi išnaudojimo forma, kai santoka sudaroma priverstiniu būdu. Jūs žinote, kad priverstinė santoka reiškia labai įvairias asmens išnaudojimo formas, tai yra ir priversinis darbas, ir seksualinis išnaudojimas. Tačiau negalima, tačiau, sakysim, priversinis darbas šiuo atveju negali būti sutapatinamas su prekyba žmonėmis. Taigi patys reiškiniai yra daugelypiai Mes tengiamės kovoti su to reiškiniu pirmiausia per bendradarbiavimą. Bendradarbiaujame su Kinijos valdžia, bandydami ne tik identifikuoti tokios prekybos žmonėmis aukas, bet ir joms padėti. Ir per porą, po poros mėnesių turėtų pasirodyti ataskaita. Mes taip pat analizuojame įvairius atvejus. Kai kuriais atvejais sužinome, kad asmenys net neįsivaizdavo, kur jie pateks arba įsivaizdavo, bet visai ką kitą. Tikrai neįsivaizdavo, kad juos ten kažkur veža tam, kad prievarta, pavyzdžiui, ištekinti būtų. Ir todėl sprendimas kažkur vykti buvo priimtas sąmoningai, bet e, be to pasikeitė aplinkybės ir asmuo buvo priverstas sudaryti santoką, o tada jau prasidėjo tos mens išnaudojimas. Taigi atvejai yra labai įvairūs, bet ką gal reikėtų štai ką pasakyti, kad daugelį šalių, kurios teikia informaciją apie įvairias formas šio išnaudojimo, sako, kad faktiškai tokio išnaudojimo formos atvejų skaičius labai auga, bet e, nepamirškite, kad tai dar yra susiję ir su migracija, nes pavyzdžiui, sakykime, vieniša moteris negali iš kitos Azijos šalies vykti į Kiniją, jeigu jinai nepateiks piniginio užstato ir taip toliau. Ir taip toliau. Yra daugelis tokių veiksnių kurie turėtų padėti apriboti tokias išnaudojimo formas. Pavyzdžiui, kai kuriais atvejais tikriausiai žmonės um, yra skatinami vykti vadovaujantis ir kliniais tikslais, bet vis dažniau suvokiama, kad paties reiškinio kaip privartinės santokos masas yra labai didelis ir jis plečiasi. Todėl reikėtų tą problemą spręsti ir spręsti gana pragmatiškai. Toliau žuvininkystės sektorius. Na, galbūt norėčiau Jums patarti susipažinti su kai kuriais atvejais, apie kurios informacijos yra daug, nes aš jau sakiau, kad praėjusią savaitę buvo paskelbti rezultatai tyrimo vieno. A, tyrimas buvo atliekamas vienoje Indonezijos saloje, kurioje aptikta labai daug priverstinio darbo aukų, jos e, buvo pririšamos, kad nepabėgtų. Palauk. ir a, tie žmonės a, dirbdavo krevečių gaudimo laivuose, apskritai krevečių apdorojimo pramonėje. O jūs žinote, kad gaudant krevetės priegaudos yra gana didelės ir tos priegaudos negalima vartoti. Bet Dažnai gaminami iš tokių priegaudų žuvų miltai, kurie panaudojami akvakultūros ūkiuose, krevečio auginimui vėlgi ir labai daug tokios produkcijos atsiduria ES rinkoje. Mes patys esame surinkę nemažai duomenų apie šios sektoriaus žuvinkysės reikalus mes taip pat, e, kaip ir TDO, renkame duomenis ir vieną iš tokių ataskaitų jūs galite susirasti mūsų tinklalapį, nes faktiškai mes vykdome projektą, kuriuo stengiamės a, parengti vieną bendrą metodiką. Ir a, pasinaudoti mūsų partnerių sukauptą patirtimį. Dar vienas dalykas, apie kurį anksčiau taip pat užsiminiau, kad tikriausiai Kinija ir Vietnamas, na gal dar kai kurios kitos šalis su jomis jau bendradarbiaujama kovojant su prekyba žmonėmis, bet sakyčiau, kad reikia bendradarbiauti ne tik su oficialia, oficialiaja valdžia, bet taip pat ir kitais subjektais. Ir galiausiai dar vienas pastebėjimas, nes buvo užsiminta ir apie įstatymų vykdymą, priemonių gyvendinimą. Ir Beta, man atrodo, apie tai kalbėjo. Darbuotojai ir migrantai darbuotojai Reikia su jais sudaryti sąjungą, jeigu norime, kad mūsų teisės saugos priemonės duotų teigiamų rezultatų. Tai aktualu ir Europos Sąjungai, pačiai Europai, bet ir kitom, kitiems regionams. Nes nepamirškite, kad viskas keičiasi. Prie keičiasi darbo sąlygos, keičiasi darbdavių veikimo sąlygos, įdarbinimo sąlygos ir keičiasi teisės aktai, bet kalbant apie įdarbinimo sektorių, tai blogiausia, kad atsiranda taisyklės, o, kurios nenumato jokios atsakomybės darbdaviams už neteisėtai įdarbintą pareigūną, e, darbuotoją arba neteis, įdarbintą neteisėtą migrantą. Tai tiesiog e, kerta per mūsų pastangas. E, kovoti, todėl reikia sutvarkyti ir teisės saugus ryte. Ačiū. Euh, Labai ačiū visiems, ačiū už pasisakymus, ačiū už atsakymus į klausimus. Dabar aš šiek tiek pirmininkausiu keletą minučių posėdžių, kadangi pirmininkė išvyko. Ir išgirdom tam tikrų nekokių žinių, antai e, išgirdom, kad Čekijos e, Respublikoje gal teks palaukti kartos ar dviejų net kartų e, pasikeitimo, kol e, profsąjungos pakeis požiūrį ir dar kitų tokių nekokių žinių buvo pasakyta. Bet šiaip ar taip ačiū visiems už diskusijas. Tikrai diskusijos buvo įdomios, buvo kalbama apie aukų kategorijas, su jomis susijusius tikslus, tam, kad būtų galima tikslingiau tirti, vertinti buvo paminėta įvairių atvejų ir visa tai geriau mums padės suvokti ir žinoti, kaip tinkamiau kovoti su priekyba žmonėmis. Tad dar kartą labai ačiū visiems prelegentams, ačiū kolegoms, kurie dalyvaujat klausimuose. Tad dabar baigiam šią posėdžio dalį ir po nedidu, nedidukės pertraukėlės kelių minučių tada pradėsim antrąją posėdžio dalį, pasikeisim nuomonėmis dėl, dėl žmogaus teisų padėties Baltarusijoje. Dabar dviejų minučių pertraukėlė. Non, non, ça va. Vous avez cité les verbes. Qu'est-ce qu'il y a Okay. Jag tänkte, ja men så bra. Jag vill faktiskt blocka in det under report. Okej. Representing international. Yeah, no, but I'm from La Strada Czech Republic, but we are founding member of La Strada International, okay. so I'm representing. Strada de Praga. La Strada de Praga, sì. Non di Salini. Non di Salini, but we have a big poster of La Strada de Salini in our office.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

Voilà, on va commencer. Merci. Ah, c'est beau ça. Voilà, merci à tout le monde. On va recommencer. La pause était déjà. Tad mm, pertraukėlė buvo ne dviejų, bet penkių minučių, negaiškim laiko. Tad dabar šiandien kartu su Europos parlamento delegacija skirta Baltarusijai surengėm klausimus pasikeisim nuomonėmis apie žmogaus teisų padėtį Baltarusijoje ir noriu pasveikinti kolegą Žvėjevskį, kuris yra atstovas Baltarusijos klausimais. Na ir žinom, kas vyksta Baltarusijoje, kaip keičiasi padėtis. Baltarusija yra rytų, um, rytų kaiminystės uh, partnerė ir uh, padėtis Baltarusijoje bus aptarinėjamas per Europos vadovų sustikimą Rygoje um, gegužės 21-22 dieną. Na ir uh, ES tiek jungtinėms tautėms, tautoms žmogaus teisų padėtis Baltarusijoje išlieka vienas didžiausių prioritetų. Ir aišku, kad mes ir toliau turėsim stebėti padėtį, e, kaip gerbiamo žmogaus teisės. ES turėtų ir toliau laikytis kritiškos nuostatos Baltarusijos atžvilgių dėl šios taikomų ribojimų tam tikrų priemonių, sankcijų, kurios e, ir tebe galioja. Ir kartu mes turėtume tęsti bendradarbiavimą su pilietinės visuomenės organizacijomis ir techniniais klausimais. Tad dabar parlame, Europos parlamento požiūrių, tai iš tikrųjų mūsų dvišalių santykių, santykių gerinimas turėtų būti siejamas su, su sąlyga to, kad žmogaus teisų padėtis Baltarusijoje pagerės. Na ir dabar Europos Sąjungoje, konkrečiai komisija pradėjo diskusijas dėl e, supaprastinto palengvinto vizų režimo. Antrasis dėrybų ratas įvyko šių metų kovo 12 dieną ir Europos parlamentas gali pritarti šiai priemoniai. Dabar laukiama naujų e, prezidento rinkimui Baltarusijoje lapkričio E, tai yra šių metų lapkričio mėnesį ir tai bus savotiškas demokratijos testas. Na, o dabar prieš suteikdamas žodį svečiams, tai aš pirmiausia suteiksiu žodį savo kolegai, ponui Zdrojevskui, kuris yra delegacijos skirtos Baltarusijai pirmininkas. Prašom. Dėkuoju čia viskih. Labai jums ačiū. Noriu šiltai pasveikinti visus ir pasidžiaugti, kad Olesis Beleckis atvyko į mūsų posėdį. Džiaugiuosi, kad ir mūsų pastangų dėka jūs buvote išlaisvintas ir dabar vėl galite kalbėtis. Taip pat noriu pasveikinti svečius iš Maskvos, kurie analizuoja padėtį Maskvoje ir jų anal, jie dirba kiek kitomis kryptimis negu Bruselis, bet jų um, darbo rezultatai mums labai naudingi. Taigi, ponios ir ponai, aš uh, prit, labai uh, apsidžiaugiau šiuo pasiūlymu surenkti tokį bendrą posėdį su Baltarusiais, nes Baltarusija atliko labai nemenką tarpininko Ukrainos ir Rusijos konflikte vaidmenį. Ir pirmiausia, norėčiau priminti, kad per paskutiniai Baltarusijos rinkimai buvo a, a, kvalifikuoti kaip nesažiningi, netitinkantis tarptautinių standartų. Ir dėl tos priežasties e, Europos parlamentas nepalaiko oficialių santykių su Baltarusijos parlamentu ir todėl Baltarusijos parlamento atstovai nepakviesti dalyvauti Euronest asamblėjos posėdį. Manau, kad ES ir Baltarusijos santykių kontekste svarbu galvoti apie tai, kaip surasti bendrus sąlyčio taškus ir kokią politiką turėtų ES vykdyti. ES neturėtų pamiršti trijų dalykų. Baltarusija vis dar yra politinių kalinių, tai yra labai svarbus dalykas, labai svarbi problema. Kita problema - mirties bausmės galiojimas Baltarusijoje. ES turėtų raginti Baltarusijos vadovybę bent jau laikinai sustabdyti balt, e, mirties bausmės vykdymą. Kita problema tai e, žiniasklaidos laisvė, ypač turint galvoje labai e, griežtą atitinkamą įstatymą. Dar vienas dalykas tai e, pagarba Baltarusijos kalbai. Gal kai kam nuskambės ir keistai, tačiau Nulatos dėlėtų priminti, kad Baltarusijos, Baltarusių kalbai turėtų būti suteiktas geresnis statusas ir ji turėtų būti plačiau vartojama. Ir galiausiai reikia kalbėti apie finansinės paramos susitarimus. Labai svarbu, kad tokie susitarimai numatytų galimybės ir opozicijai veikti, tai yra veikti tiems, kurie kitaip galvoja nei oficialioji valdžia. Labai ačiū. Na, o dabar suteiksiu žodį mūsų pirmajam svečiui. Iš ties man didelė garbė pristatyti priimti pas mus poną Ališ Veliatski. Jis yra žmogaus teisų centro pavadinimu Vesna e, pirmininkas. Šis centras buvo sukurtas 1996 metais. Bet to, kaip jūs žinot, ponas Beliackis yra žmogaus teisų tarptautinės federacijos vicepirmininkas ir, bet to jūs žinot, mes apie tai kalbėjomės parlamente, kad ponas Beleskis trejus metus e, atliko bausmę kalėjime, e, iš kalėjimo buvo išleistas praėjusių metų birželio 21-ąją ir jo, jo šis procesas e, buvo vienbalsiai pasmerktas tarptautinė, tarptautinės bendruomenės, kuri reikalavo išlaisvinti. Ponas Beleskis aktyviai daugelį metų uh, Baltarusijoje e, dirbo, e, Baltarusijoje yra baisi diktatūra ir dabar e, jis turi progą atvykti į Briuselį, papasakoti tai, ką daro jo žmogaus teisų centras Vesna, kuris e, yra sukaupęs ir platina daug informacijos apie žmogaus teisų pažeidinėjimus Baltarusijoje. Ir toks jau sutapimas, bet šiandien mūsų kaiminystės klausimus kūruojantis komisijos narys Han lankosi Minske. Toks sutapimas. Tad, kaip sakiau, tikrai mums didelė garbė matyti su mumis pona Vėliatskį. Na ir dabar e, rus, rusų kalba numatyta, vertimas į rusų kalbą, 24 kanalas. Ja, хотел... Dėkoju. Norėčiau padėkoti Europos parlamentui už paramą. Skiriama politiniams ir pilietiniams aktyvistams e, Baltarusijoje, kurie pastaraisiais metais kenčia nuo persekiojimų. Europos parlamento rezoliucija dėl žmogaus teisų padėties, kur ir mano pavardė buvo paminėta, buvo labai svarbi e, Baltarusijos visuomeniai ir e, jie tikrai padeda priboti tuos persekiojimus, kurie vyksta Baltarusijoje, todėl labai noriu Jums padėkoti ir pasakyti, kad paskutinį kartą, kai turėjau progą kreiptis e, į Europos parlamentą, buvo 11 metų Liepos mėnesį, po to man teko praleisti kelis metus kalėjime. Nenorėčiau, kad toks scenarius pasikartotų. Ehm, po ehm, rinkimų dešimtaisiais metais ehm, padėtis iš tikrųjų buvo kritiška, apie 40 žmonių buvo pasadinti į kalėjimą dėl tų rinkimų, nemažai iš jų buvo buvę pirmininkai, prezidentai ir e, Europos parlamento rezoliucija, e, politinių sankcijų paketo prieimimas, e, skirtas prieš tuos, kurie pažeidinėjo žmogaus teisės Baltarusijoje suvaidino savo vaidmenį, nes ir tai suvaidino savo vaidmenį, nes 11 metų rūpiučio mėnesį buvo iš kalėjimo paleista apie 40 žmonių. Taigi, e, sankcijų paketas priimtas 11 metais tebėra aktualus tol, kol e, Baltarusijoje tebėra politinių kalinių. E, kol kas vis dar tebekali vienas iš prezidento rinkimų kampanijos kandidatų, dalyvavęs rinkimuose dešimtaisiais metais. Baltarusijos valdžia e, vis tik e, apsiskaičiavo, galvodama, kad sankcijos e, bus atšauktos, bet kol kas priežasties tam nėra. Esu dešimt metų jau laisvėje, aktyviai važinėjau po Baltarusijas, stebiu situaciją, pasisakau, komentuoju, bet turiu pripažinti, kad per tą laiką dėja, po to, kai aš buvau išleistas į laisvę, neįvyko jokių pozityvių pasikeitimų. Taigi e, buvo toks vienetinis atvejas, o pati padėtis liko taip pat apgailėtina kaip ir anksčiau. Dar daugiau e, matome e, kai kuriuos padėties blogėjimo ženklus. Visą tai siejame su ateinančiais prezidento rinkimais, kurie turėtų įvykti šių metų lapkričio mėnesį. Matosi, kad Baltarusijos valdžia bijo prarasti padėties kontrolę, nors nėra jokių ženklų, kad e, taip gali atsitikti. Pereitų metų pabaigoj buvo sugriežtinti įstatymai dėl žiniasklaidos, dabar valdžia turi galimybę uždaryti tinklapius be teismo sprendimo, praktiškai jie nusirašė tą įstatymą nuo rusiškojo ir dabar jau, taip sakant, mes matome konkrečią e, rytų kaimyno įtaką Baltarusijai, kai kalbam apie tai, kaip galima būtų kontroliuoti informaciją. Ir visą laiką vyksta administraciniai ties teismai prieš nepriklausomus žurnalistus, kurie dirba neužsiregistravę Baltarusijos E, žiniasklaidos e, e, kompanijose, kur, kurie, kurios veikia už Baltarusijos ribų. Tokie teismai praktiškai vyksta kas savaitę ir tokiu būdu Baltarusijos valdžia riboja Baltarusijos žurnalistų veiklą. Įtakos visuomeniai mastai iš valdžios pusės didėja, e, išėjo naujas įstatymas, e, pagal kurį bedarbiai bus Baltarusijoje apmokestinami, kitaip sakant, kiekvienas bedarbis turės e, sumokėti valstybei e, kažkokią sumą už e, socialinės e, paslaugas, kurias jie gauna. Visiškai nesuprantama, kaip tai galima bus padaryti, nes į tą ratą žmonių papuola žmonės ir e, ir tie, kurie yra e, atleisti iš darbo ir e, labiau pažeidžiamų grupių atstovai. Na ir e, mes į tai žiūrime kaip į tam tikrą politinį visuomenės kontrolės signalą, kai valdžia nori kontroliuoti viską, kas vyksta visuomenėje ir bando priversti žmonės dirbti, nors Konstitucijoje kalbama apie teisę į darbą, bet e, iš esmės, e, ko gero, turėsime priversnio darbo tam tikrą formą. Tie, kurie prisimena e, Sovietų sąjungą, prisimena, kad ir Nobelio premijos laureatas Brodskis buvo pasodintas į kalėjimą, nes buvo laikomas. Ries savitizacija. Veltėdžių. Taigi, Baltarusijos visuomenėje e, mes matome pasikartojant tai, kas Svietų sąjungoje vyko prieš 20 ar 25 metus. Bet e, ar e, tokiais metodais įmanoma išvengti ekonominės krizės, kuri pasiekė e, Baltarusiją pereitų metų pabaigoje, Baltarusijos rublis 40 procentų nuvertėjo, taigi kiekvienas baltarusis e, būtent 40 procentų e, e, prarado savo pajamas. Na ir kontrastuojant e, su e, būtent tokiu vaizdu, mes tuo pat metu girdime tam tikrą optimistinę retoriką, ypač kai kalbama apie ES, bandoma imituoti kontaktų atstatymas e, ir tai visiškai kertasi su tuo, kas realiai vyksta valstybėje. Užsienio reikalų ministerijai duotas įsakymas bet kokią kainą gerinti santykius su ES, visų pirma, prieš rinkimus, kad galima būtų sušvelninti galima jų vertinimą. Na ir, žinoma, ieškant ekonominių priemonių, kurios leistų e, išvengti ekonominio kracho, nes iš Rusijos anksčiau gaunama parama e, sumažėjo arba jos visai nėra ir dabar bandoma ieškoti naujų šaltinių, e, kurie galėtų palaikyti tą ekonominę sistemą, kurią Lukašenka sukūrė per pastarosius 20 metų. Bet ar tokia parama prives prie reformų Baltarusijoje, ar e, ji verčiau bus skirta e, valdžios stiprinimui. Tai mums kelia abejonių, be pilietinės visuomenės dalyvavimo šiame procese, be e, tų pokyčių, kurie vyksta Baltarusijoje, kontrolės, be jokios abejonės, kad pinigai bus panaudoti režimui stiprinti. E, turime suprasti, kad stiprindami e, Lukašenką, e, tuo pat metu e, stipriname ir Putiną, kuris yra e, arčiausias e, sąjungininkas, karinis, ekonominis, politinis bendradarbiavimas, tarp jų yra labai glaudus. Ir e, e pastarosios sąjungos ir muitų sąjunga ir e, nepriklausomų valstybių sąjunga ir visos kitos sąjungos iš esmės yra e, skirtos tam, kad galėtų tapti atsvarą Europos sąjungai. E, Todėl mes e, šioje situacijoje siūlome netikėti Baltarusijos režimo žodžiais, e, remtis e, režimo darbais ir visose ryšiuose, kontaktuose kelti demokratizacijos, restruktūrizacijos ir pokyčių šalyje problemas nes antraip tie kontaktai bus pravartūs tik tai Baltarusijos režimui, bet nepakeis e, Baltarusijos visuomenės struktūros. Aišku, labai svarbu žemti Baltarusijos pilietinę visuomenę. Iš ES pusės mes jaučiame tokią paramą, jai pritarėme ir tikimės kad e, diplomatinių kontaktų stiprinimas ir e, oficialių kontaktų stiprinimas jokiais būdais e, nepakenks tam, kad vertybinės žmogaus teisų problemas nebus nustumtos į antrą ar į trečią vietą santykiuose tarp Baltarusijos ir ES. Ypač svarbus tebelieka vizų klausimas. Labai tikimės, kad būtent šią kryptimį sulauksime padėties pagerėjimo, vizų kainos sumažės ir perspektyvoje e, Baltarusija atsiras bevizinėje zonoje, taip kaip dabar vyksta su mūsų kaimynais, su Moldova ir su Ukraina, kuri jau prieartėjo prie vizų panaikinimo nes e, tai žmonėms e, gali daug daugiau reikšti, negu kad e, reiškia visų mūsų visuomeninių organizacijų veikla. Dėkui. Spasiba. Labai ačiū. Labai ačiū. Ir kartu norėčiau pasveikinti poną Mikloš Haraštį. Ponas Harašti yra jungtinių tautų pranešėjas E, žmogaus teisų padėties Baltarusijoje klausimais. Jūs jau eina šias pareigas daugiau kaip dviejus metus, nuo 2012 metų, o laikotarpiu nuo 2004 iki 2010 metų jis buvo EBPO e organizacijos atstovas e, žiniasklaidos laisvės klausimais, bet to jis dalyvavo ne, ne, ne vienoje e, rinkimų stebėjimo kampanijoje, pastarųjų metų, kad Kirgistane tokia buvo. Ir Kartu jis palaiko ryšius su įvairiom e, Baltarusijos organizacijom, suinteresuotom šalim, tokiom sudėtingom e, sąlygom. Be to jis nuolat teikia išsames ataskaitas e, Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje žmogaus teisų taryboje. Tad dabar ir suteiksiu žodį ponui Harašti. Labai ačiū, ponios ir ponai. Man labai malonu kalbėti sėdint greta pono Beliackio, nes jis jau iš tikrųjų nemažai ką pasakė. Ir dabar jis jau laisvas, laisvai galėjo atvykti pas mus. O šiaip jis yra politinis kalinys plačiaja prasme. Ką tai ką reiškia? kad kai žmonės tiesiog prezidento e, nurodymų išleidžiami į laisvę. Atsiprašau, taip, reikėjo mikrofoną. Tai yra ausinės pasidėti į šalį. Tad ką norėjau pasakyti. Tad kai žmonės išleidžiami į laisvę, ar, ar jie, jeigu jie ir jie nedirba, ir kaip buvo pavartotas žodis apie tokius žodžius veltėdžius. Bet kita vertus, vėlgi išleisti buvusius politinius kalinius į laisvę E, šiaip jau beprasmiška, jeigu nėra reabilitavimo jų programos. Tai yra, tai yra tik tai e, situacijos pagerėjimo iliuzija. Na ir pasakysiu, kad aš e, greitai pateiksiu, pateiksiu ataskaitą Jungtinių tautų žmogaus teisų tarybai Ženevoje. E, Ir mano išvada bus pagrindinė, kad žmogaus teisų padėtis iš tikrųjų pablogėjo, nes e, atsižvelgiant į tai gyvenimo kokybės pablogėjimą, pilietinės visuomenės organizacijų e, galėjimą veikti ir kartu teisės aktus priimtus, antai ypač ribojama žiniasklaida, nes per tuos 20 metų kurie prabėgo. Tai Baltarusija buvo savotiška biurokratinių kliūčių statymo laboratorija. Ir vis buvo tiesiog bandoma per, re, per re, teritorinti žiniasklaidą, suskaldyti ją. Dabar jau įmamas riboti asociacijų susibūrimų laisvę. Baltarusijoje beveik kasdien tokios, tokia savoka kaip vieša veikla, viešas mm, dalyvavimas, tiesiog išėjimas, manifestavimas gatvėje e, darosi politizuojama savoka ir už tai baudžiama. Jeigu tik tai tokie tokiems susibūrimams neduodamas leidimas. Tad vėlgi, bet, už bet kokią viešą veiklą, ar kalbėtume apie asociaciją, kokią organizaciją ar žiniasklaidos grupę, viskam reikia leidimo. Bet leidimai praktiškai neišduodami, jeigu tos organizacijos neįtinka valdžios institucijoms. Be to, tokie veiksmai kaip um, organizuoti tai, kam neduota leidimo, bet kartu ir dalyvavimas tokiuose renginiuose kriminalizuojamas, už tai traukiama baudžiamojo atsakomybėm. Tai ponas Beleckis dabar jau išėjo iš kalėjimo dėl to, kad prezidentas išdavė uh, Uh, amnestijos aktą. Bet kita vertus, jo vadovaujama žmogaus teisų organizacija veikia be leidimo ir todėl jau tokia veikla uh, yra mm, nusikalstama. Tad e, dabar e, vėlgi pakalbėsiu apie teisės, apie šalies teismų sistemą, įstatymus ir parlamentą. Šalies prezidentas jau 20 metų yra absoliutus šalies vadovas. Baltarusijoje yra parlamentas, tačiau šalis valdoma prezidento dekretais. Kalbama apie prezidento dviejų rūšių įgaliojimus vieni įgaliojimai pagal konstituciją numatyti, kiti pagal e, du trečdalius parlamento balsų ir čia tie įgaliojimai apima absoliučiai viską, visas rytis. Tad vienintelis Europos parlamentas, kuris 20 metų dirba um, nespaudžiamas opozicijos, nėra jokios opozicijos. Ir kas kart kai perrenkamas prezidentas, kyla reušės gatvėje. Kartu ir socialinė padėtis nepagerėjo. Net ir tas, tas mitas apie gerovės e, visuomenę, gerovės sistemą, tai iš tikrųjų taip nėra, tai tik iliuzija, nes čia kalbama apie prievartinį darbą. 78 procentai ūkio sektorių yra valstybės rankose. Tie, kas e, gyveno e, komunizmo sąlygomis, prisimenam, ką tą, e, tą, tą iliuziją valstybės suteikiamą saugumą, darbą ir panašiai. Baltarusijoje irgi taip yra, Visa tai vadinamoji toji gerovė, apsauga yra tokia pat, tokia pat e, pažeidžiama kaip ir ūkio pagrindai. Tad tokia padėtis. Na, o dėl geopolitinės padėties, tai buvo, pagerėjo iš Baltarusijos statusas, antai Baltarusija buvo tarpininkė Rusijos Ukrainos konflikte. Tačiau su kuo galėtumėt susidurti, su kokia problema? Ogi štai tokia. Tokia dviveidė, tiksliau dvi, dviejų krypčių politika Baltarusijos atžvilgių. Viena vertus, žmogaus teisų padėtis Baltarusijoje blogėja, e, toje šalyje didėja politinių kalinių skaičius. Kartais šiek tiek sumažėja, bet politinių kalinių tebėra. Teisėkuros ar reglamentavimo situacija nesikeičia, demokratijos padėtis nesikeičia. Tai viena vertus. Ir kita vertus ta e, gana aktyvi diplomatinė veikla. Ir vyriausybės esą pastangos gerinti situaciją. Tačiau situacijoje, aš manyčiau, Europos parlamentas galėtų prisidėti, galėtų irgi veikti šiuose, šiais dviem mano įvardytais front, frontais. Reikėtų tada kelti tam tikras sąlygas, apie jas užsiminė e, pirmininkas, e, tas sąlygas reikėtų vertinti rimtai Aišku, reikėtų laikytis tam tikro laipsniško požiūrio, per naktį niekas nepasikeis, situacija nepasikeis, tačiau ta, tos laipsniškos priemonės, jomis reikėtų vadovautis santykiuose su Baltarusija. Nes priešingų atveju mes tada teiktume, nenoriai teiktume paramą paramą paties režimo ir jo suponuojamai saugumo e, iliuzijai. Tad e, jeigu to nesuvoksim, mes tada tiesiog e, savotiškai pritartume prezidento Lukošenkos perspėjimams, kai e, jis e, sako, kad negalima uh, E, tiesiog e, pažeidinėti e, teritorinio vientisumo. Bet kita vertus, tai vieni žodžiai, bet kiti žodžiai, tai kai jis sako, kad jokio Maidano mano šalyje mums reikia visiško, nu, mums reikia stabilumo, bet kokią sąlygą, net ir tokiom sąlygom, kaip pilietinės visuomenės organizacijos negali naudoti savo teisėmis. Tad manyčiau, tikrai jūsų parlamentas galėtų mąstyti kūrybiškai, kaip būtų galima suartinti, suderinti tuos du paminėtus frontus, tas dvi tendencijas. Ir kaip vėlgi būtų galima gerinti sąlygas, statant tam tikras, keliant tam tikras sąlygas dėl padėties gerinimo ir beje jau buvo padaryta užuomina. kad dabar e, prezidento Lukašenko aplinkai reikia Europos. Europos reikia. Na, o dabar ta Rusijos ekonominės sąjungos erdvė, kurios dalim pasidarė Baltarusija. Bet tokiom sąlygom vis dėlto Rusijos krizė užkerta kelią tam, kad Baltarusijos režimas ir toliau klestėtų. Tad iš tikrųjų e, tai teikia, ta situacija teikia mums savotišką svertą, svertą spausti, kad būtų pagerinta, pagerė, e, tiesiog pagerėtų e, politinė padėtis. Na ir paskutinis dar dalykas. Gal šovinistiškai nuskambės, bet uh, yra simbolinis vienas dalykas. kuris um, parodo, kad sistema pageidavo bendradarbiauti su tarptautinė žmogaus taisų gynimo sistema. Ir svarbiausia dabar reikia stengtis dirbti veiksmingai. Bet man aišku reikia vizos, jeigu aš noriu atvykti į Baltarusiją. Kita vertus, nereikia pamiršti, kad tarptautinė žmogaus teisų gynimo sistema pasaulyje yra tikrai gerai įsitvirtinusi jėga. Ir man net nereikia sakyti, kad e, Europos Sąjungos delegacijos labai efektyviai veikia Ženevoje, kad žmogaus teisės nėra vien tuščia deklaracija. Ir uh, Baltarusiai tą reikia labai aiškiai parodyti ir tikiu, kad jūs ir savo santykiuose su Minsku tai padarysite. Ačiū. Labai ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį EIVT atstovui atsakingam už šią sritį, panas Martins. Ačiū. Europos Sąjunga ketina ir toliau vykdyti politiką, santykių politiką su Baltarusija, remdamasi pakankamai kritiškų pošiūrių. Mes um, palaikome techninį dialogą abi pusės dominančiais klausimais. Taip pat pritarėme ir remiame apskritai Baltarusijos pilietinę visuomenę. Kita vertus, Europos Sąjungai kelia susirūpinimą tai, kad padėtis Baltarusija menkai gerėja. 14 metais taryba, Europos taryba metams pratėse sankcijas. Per praėjusius metus pastebėta, kad Baltarusijos oficialioji valdžia bando suartėti su vakarais. Baltarusija aktyviau pradėjo veikti rytų partnerystės kontekste, parodė pageidavimą aktyviau plėtoti partnerystės dialogą ir aktyviau dėrėtis dėl vizų režimo supaprastinimo sistemos Taigi e, bandoma atkurti, atkurti e, visaverčiai diplomatiniai santykiai su Švedija. Olesis Belatskis e, išlaisvintas, mes taip pat rengiame seminarus pilietiniai visuomeniai ir beje Baltarusija aktyviai dalyvavo dialoge modernizavimo klausimais. Dabartinėmis sąlygomis viskas keičiasi. Baltarusija tiesą pasakius, visgi nepred, nepasuko tuo keliu, kuriuo mes tikėjomės į eis. Baltarusija labiau atkartoja ankstesnius Rusijos žingsnius. Taip, jinai užėmė aktyvę poziciją, tarpininko poziciją konflikte su Ukraina, bet ne tik tai. Baltarusija be kita ko padidino vyno iš Moldovos importą po to, kai Rusija uždraudė Moldovos vyno importą į savo šalį. Taigi Baltarusija bando išnaudoti tam tikras galimybės ir mes taip pat bandome išnaudoti įvairias galimybės, kad pagerintume bendradarbiavimą su Baltarusija ir kritiškų santykių plėtros politiką mes vykdome ir toliau. Alga Šmit susitiko su prezidentu Lukašenka šių metų kovo mėnesį, tai yra prieš mėnesį. Tačiau nepaisant tų teigiamų pokyčių ES Baltarusijos santykiuose, ES negalės, negalės um, galvoti apie rimtesnį santykių su Baltarusija atkūrimą vien dėl to, kad Baltarusija taip e, pagirtinai veikia Ukrainos konflikto atveju. Ir per kovo mėnesio vizitą mes sakėme prezidentui Lukašenkai, kad ES nesisako savo vertybių ir tikrai nepamirš tų problemų, kurios kyla Baltarusio demokratijos ir žmogaus teisų srityje. Mes taip pat sakėme, kad tuo tarpu ES yra pasirengusi tik tai po truputį imtis riboto veikimo priemonių, kad pagerėtų santykiai su Baltaruse. Ačiū. Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį kolegoms. Ponas Auštrevičius pirmiausia. Ačiū, pana pirmininkė. Norėčiau pasveikinti Olesį Belatskį atvykus į Europos parlamentą. Ir tiesą pasakius, kolegos, mes turėtume įsivaizduoti ir suprasti geriau, kad ponas Olesis demonstruoja tikrą drąsos pavyzdį atvykdamas į Europos parlamentą, nes nėra jokios garantijos, kad jam sugrįžus į Minską ar kirtus Baltarusijos sieną jis uh, nebus sulaikytas. Iš tiesų, Olesis tai yra puikus pavyzdys žmogaus, valios, žmogaus kuris um, turi Baltarusijos kaip valstybės viziją. Ir turėtume ponaulėsi pasveikinti ir palinkėti jam sėkmingos tolesnės veiklos. Kolegos, norėčiau šiek tiek pakritikuoti ES politiką Baltarusijos atžvilgiu. Aš tiesą pasakius nematau draugiškų ar pragmatinių Lukašenko žingsnių vakarų link, neturėtume džiūgauti dėl to, ką dabar daro prezidentas Lukašenka. Lukašenka yra, reikia pripažinti, aš turiu pripažinti, labai sumanus politikas. Prieš politikus, prieš kažkokius svarbius e, įvykius. Jis keičia savo politinę liniją ir Tai nebejotinai padeda jam laimėti rinkimus. Tai buvo prieš 2010 metų rinkimus ir perrinkimus, perrinkimą jo prezidentų vėliau. Aš tikrai nepritariu EIVT tokiam optimistiniam santykiu su Baltarusija vertinimui. Nepamirškite, Baltarusija okupavus Krimą, dėl jo balsavo taip kaip, ir Rusija, taip kaip liepia Rusija. Mes neturime to pamiršti. Ir tai yra vienas iš labiausiai nepriimtinų faktų. Baltarusija, be kita ko, įeina į NVS sąjungą. O mes žinome, ką, re, ką Rusijos federacija daro šiuo metu. Va dabar Putinas per savo metinę konferenciją, atsakydamas praktiškai kiekvieną klausimą, kritikuoja vakarus. Pres konferencija vyksta dabar. Ir politinių kalinių paleidimas ir jų reabilitacija yra ko gero vienas svarbiausių dalykų. Yra vienas dalykas, kai paleidžiamas vienas politinis kalinys, bet kaipgi su reabilitacija? to asmens. Jo lab, kad e, jis negali labai laisvai veikti. Kitas dalykas. O kokius reikalavimus turėtų vakarai iškelti iki Rygos viršūnių susitikimo? Na, žinote, visa tai gali būti labai rizikingas žaidimas. Taip, Lukašenka gali būti pakviestas į atvykti į Rygą, bet sunku būtų įsivaizduoti ES vadovus ir Lukašenką sėdinčius prie to paties stalo. Man asmeniškai tai būtų kirtis per um, visą ES vykdomą politiką ir jos vertybės. Iš tiesų, ko galėtų reikalauti ES? Kokią griežtą politiką galėtų vykdyti ES prieš uh, Rygos susitikimą? jeigu jau mes galvojame apie tai, kad reikėtų jį pakviesti į Rygą. Ačiū toliau, senjoras Panterį. Dėkuoju ir aš noriu labai e, šiltai pasveikinti su mūsų svečiais. Aš suprantu, kad ponui Beleckui teko pergyventi e, labai sudėtingą situaciją ir linkime kuo geriausias kloties jam ateityje. ES ir ES parlamentui tenka atsakomybė už tai, kad toliau būtų daromas spaudimas Minskui. Jau buvo minėta, kad padėtis aiškiai blogėja ir beprecedentiškai blogėja. Tikrai dėl to apgalėstauju ir labai nerimauju. ponas e, Lukašenka savo įvaizdį gerino, e, surengdamas Ukrainos aukščiausio lygio susitikimą, e, susitikimą dėl Ukrainos, bet čia neturime nusiraminti, neužmygti ant laurų, reikia labai aiškiai apsibriežti savo tikslus, kalbant apie Europos komisiją. Links E, truputį e, skeptiškai žiūrėti į mažų, mažų žingsnių politiką, kuri remiasi real politikos principai. Svargu, ar tokios politikos reikia atsižvelgiant į dabartinę situaciją. Man atrodo, čia reikėtų veikti dviem kryptim. Reikėtų įvardinti tuos sunkumus, e, su kuriuo susiduria Europos, e, dele, Europos Sąjungos e, delegacija Minske ir labai sustelkti ties žmogaus teisų matmeniu. Europos parlamentas, Europos komisija yra pasiryžusios toliau vykdyti savo veiksmų programą, tai neatsiejama mūsų darbo dalis ir turime padaryti viską, kad e, tie dalykai, kurie yra numatyti, būtų įgyvendinti. Norėčiau paklausti, ar, ar e, negalvojate, kad Europos parlamentui reikėtų padaryti pareiškimą dėl e, padėties Baltarusijoje, ar tai būtų naudinga, ar tai būtų tinkamas spaudimas Ir dėl e, situacijos Ukrainoje, ar galvojate, kad e, Lukašenkos e, politika galėtų pakisti mums įsikišus? Pana Stanuk, dėkoju, ponė pirmininkė, turiu pasakyti, kad dar 2003-2013 metų jau pradėjau domėtis Baltarusijos klausimais, bet turiu pripažinti, kad nelabai kas pasikeitė, viskas tik pablogėjo. E, Lenkijos e, laikraščiui esu davęs interviu, kur Baltarusiją pavadinau Europos Kuba. Na, Kubas klausimas pagaliau dabar išsisprendė, o Baltarusija taip ir įstrigoje toje e, padėtyje. Viena partija, autoritarinis homosovietikų stiliaus e, diktatūra, e, funkcionuojanti KGB, e, asmenų teisų varžymas ir taip toliau. Šiek tiek laisvos rinkos, aišku, e, leidžiantis ekonomikai e, veikti viduriniosios klasės nomenklatūros sugebėjimas pasinaudoti tam tikromis privilegijomis. Esu Minske prieš keletą metų buvęs ir nelabai manau, kad kas nors pasikeitė. Aš sutinku su tais, kurie sako, kad dabar galbūt atsirado toks galimybių langas e, putinizmo ir agresyvios Rusijos ekspansijos kontekste Kryme e, ir dėl to, kas vyksta e, rytų Ukrainoje. Tame kontekste galbūt Lukašenka pats truputį sunerimo dėl galimų Rusijos kėslų. <clears throat> Prieš keletą metų Lukašenka galbūt galvojo apie valstybių sąjungą su Rusija, apie tai, kad jis pats galbūt pateks į Kremlių. E, nors e, dabar galbūt e, jisai jau bijosi, kad Baltarusija gali tapti viena iš e, e Rusijos apskričių oblastų. E, aš dirbu parlamente jau 16 metų, e, dirbu su žmogaus teisų klausimais, e, išbandėme visus metodus ir artimesnių kontaktų, ir kontaktinių traukimo, ir sankcijų ir taip toliau. O dabar atsižvelgiant į besikeičiančią geopolitiką ir Putino Rusijos dinamiką, galbūt ir pravartu dar kartą pabandyti Svarbu, žinoma, kad parlamentas išlaikytų ryšius su piliečių visuomenė. Aš e, per pasarusius metus susitikinėjau su e, aktyvistais, e, žmogaus teisų aktyvistais. Darau viską, kad galima būtų Baltarusiją iš pašalies vėl įtraukti į Europą, kur, aišku, ji ir priklauso. Pana Lochbiller. E, Dėkuoju, panė pirmininkė. Kaip e, sakė panas Auštrevičius, nesame mes visada tikri, kad e, tie žmonės, kurie atvyksta pas mus, parvažiavę namo, nesusidurs su sunkumais. Todėl labai svarbu mums stebėti, kas su tai, tokiems žmonė, tokie žmonėm atsitinka. Turime atveju, kai Kazakstano aktyvistai sugrįžę į namus buvo nubausti. Aš e, noriu padėkoti už padėties e, analizę. Mums labai svarbu gauti jūsų patarimų e, dėl žmogaus teisų situacijos, bet taip pat mums svarbu išgirsti ir tai, ką jūs galvojate apie kitas šalis. Savo dokumente jūs labai aiškiai sakote, kad kai ES žiūri į padėtį Azerbaidžiane, turi visada konkrečiai mąstyti e, apie tai, kaip e, pasinaudoti pokyčiai šalyje, ar pavyzdžiui, pažiūrėti, kaip e, tarptautiniai renginiai yra panaudojami tenai ir susijęti tai su labai griežtais reikalavimais, kad pagerėtų žmogaus teisių padėtis. Ir e, kiti prelegentai minėjo, kad būtent taip reiktų elgtis ir Baltarusijos atžvilgiu. Reikia e, vienyti mūsų politiką siekiant e, konkrečių e, pokyčių, bet e, labai mhm. aiškiai nusibriežti tam tikrus kriterijus, e, rodiklius, kuriais galėtume pamatuoti pasiektą pažangą. Aš Turėčiau klausimą taip pat ir ponui Harašti. E, prieš keletą mm, metų, e, pradėdamas savo įgaliojimus, jūs susitikote su žmogaus teisė komiteto delegacija. E, mes ten diskutavome ir Aš norėčiau paklausti jūsų, ar vyksta kokia nors diskusija dėl e, mirties bausmės atsisakymo. Tai, tai labai žiauri praktika. Mes žinome, kad e, prieš įvykdant mirties bausmę net ir e, giminės nėra įspėjami. Na ir dabar klausimas mūsų pirmininkė. Europos parlamente dabar turime naujas taisyklės. Kiek Aš suprantu, Ženevoje apie Baltarusiją kalbama visada per birželio sesiją, e, tuo tarpu mes e, čia kalbame kitų laikų plenarinėme posėdyje, tad man atrodo, kad mums reikėtų susijęti tuos du dalykas, kad mūsų diplomatai uh, Ženevoje sutelkčiau dirbtų. Aš labai tikiuosi, kad jūsų įgaliojimai bus pratesti ir kad jūs gausite e, pakvietimą ir būsite įleistas į šalį. Dėkui, dar turime penkias minutės. E, suteiksiu žodį dabar e, kitiems prelegentams. Labai trumpai, pane pirminkė, neturime daug laiko. Aš norėčiau, kad turėtų laiko pasisakyti ir mūsų svečiai. E, e, e, visų pirma, mūsų parlamentarų balsas yra labai svarbus. Jūs paminėjote e, savo daugia metę patirtį, e, e, paminėjote E, kai kuriuos veiksmus susijusius su e, mūsų politika Baltarusijos atžvilgiu, o dabar norėčiau steigti e, žodį mūsų svečiams. Очень глубокие. Спасибо за... Labai ačiū už tokius gilius klausimus, bet kadangi laiko nedaug, tai e, atsakysiu į vieną. Būtent, ką galėtų padaryti ES tu šiuo metu ir kaip galėtų tai paveikti e, E, Lukašenkos politiką. Taip, dabar mes išgyvenam pačią tokią griežčiausią, sunkiausią e, ekonominę krizę ir aiškus yra Baltarusijos institucijų noras e, gauti daugiau paramos, kreditų, tiesiog fondų lėšų. Tad tas noras gauti pa, pa, finansinę paramą režimui, tai turėtų, tam turėtų būti keliamos tam tikros sąlygos, kad e, lėšos būtų skirtos ne režimui išlaikyti, tam, kad būtų išlaikytas status quo, tam, kad ir visuomenė toliau būtų spaudžiama, bet kad lėšos būtų pirmiausia skirtos tam, kad būtų e, pertvarkoma mm, visuomenė, kaip kad buvo 2008-2010 metais, tai 3 milijardus 3 e, e, milijardus dolerių buvo gauta iš tarptautinio uh, valiutos fondo ir tada e, prieš rinkimus kaip tik e, institucijos pakėlė, valdžia pakėlė atlyginimus ir pagerino vėl padėti laikinai ir po to prezidentas buvo perinktas ir, ir vėl situacija vyko kaip kad buvo dar penkerius metus. Tad e, vėlgi reikėtų iš tikrųjų kelti tam tikrus pačios Baltarusijos pokyčių kriterijus. Bet suprantama, uh, E, pokyčiai negali e, būti vien tik tai e, spaudžiami ar raginami iš išorės, bet reikia kartu ir tam tikrų minimalių sąlygų tam, kad iš tikrųjų būtų galima kalbėti ir apie pilietinės tam tikras iniciatyvas, o dabar tokių sąlygų kol kas nėra. Labai ačiū. Labai trumpai apie mirties E, bausmės padėtį. Šiais metais trys atvejai, praeisiais metais teisininkas, advokatas e, vienos motinos, kurios sūnus buvo, e, kurios sūnui E, buvo įvykdyta e, mirties bausmė. Dabar šiais met, šią savaitę tam advokatui pateiktas kaltinimas, kad, laiko, kad jis turi vaikų pornografijos e, atvejų, o, o jis iš tiesiog, tiesiog gynė tą motiną, jos teisę gauti sūnaus kūną, kad palaidotų. Tad tiek šiuo klausimu. Dabar apie kitas dalykas, apie galimybės Taip, galime mąstyti, kad situacija ne, ne, ne, nesikeičia, nesikeis, kad tai yra vieno asmens šau. Ir kad vėlgi situacija tokia, kadangi labai smarkiai susipinusi konstitucija su ūkiu, bet kita vertus turėtumėt užtikrinti, kad e, tokiom sąlygom nebūtų apeinamos žmogaus teisės, kad nereikėtų leisti tam vienam asmeniui tiesiog laimėti jungtinėse tautose kad e, vis dėlto, kad padėtis nebūtų įvardyjama. Niekada nereikėtų šiaip jau priimti už gryną pinigą šio asmens žodžius apie stabilumą ir kitus dalykus. Tad jeigu jis dabar ir toliau kalbės apie tai, Tai apie tai reikia kalbėti atvirai, ne už uždarų durų. Ir reikėtų visą laiką viešai apie tai kalbėti, apie tai, apie organizacijas, kurios nukenčia, apie asmenis, kurių, kurie spaudžiami, būtent asmenis, kurie, kuriems tenka ta didžiulė našta priešintis režimui. Pirmininkė, Labai ačiū visiems prelegentams, visiems kalbėjusiems. Mes dabar mm, vėlgi dar kartą išgirdom mm, informacijos apie Baltarusijos e, padėtį, žmogaus teisų padėtį e, šioje šalyje. Ir, ir tikimės, kad mūsų parlamentas, e, žmogaus teisų pakomitetis atvirai e, šiaip jau ir toliau e, nuolat stebės padėtį ir tikimės, kad jūs laimingai grįšit į savo šalį. Ačiū.